pastabų, jeigu netuomet tvirtiname protokolą. Taisės reikalų komitetas savo rugsėjo 17 dienos pagal darbo tvarkos taisyklių trečią straipsnį e, patikrino naujų kolegų įgaliojimus, mandatus ir patvirtino juos kaip galiojančius. Čia mes kalbame apie poną Inakį Irazabalbeitą Fernandes. E, jo įgaliojimai įsigalioja nuo Liepos 11 dienos pono Eduard Raulių Helvig e, ir e, pono Silagi nuo rugsėjo 4 dienos ir ponios Martinos Michels, kurios mandatas įsigalioja nuo rugsėjo 5 dienos. Jeigu niekas neprieštarauja, tvirtiname, šių mandat, ši, tvirtiname šiuos mandus. Taip, mandatus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ponė Nesa Šilders